Okay, now we have to, yeah. Okay, colleagues, if we can take our seats, because we're going to start this uh, special session. Kolegos, prašom užimti savo vietas. Pradedame bendrą komitetų posėdį. Keisimės nuomonėmis Europos jaunimo renginyje dalyvavusiais jaunuoliais dėl es išorės veiksmų vaidmens reaguojant į migracijos srautus. Žinome, kad tai kyla įvairių politinio pabudžio keblumų sprendžiančias problemas. Aišku, yra ir gerų pavyzdžių, kai vėlai priimami pabėgėliai iš karo konflikto zonų. Europa jų tikrai nemažai jau priėmė, tačiau sunkumų nežiūrint to kyla ir yra apie ką pakalbėti. Antroji dalis renginio vyks Strasbūre, gegužės 21-22 dienomis. Ir visi parlamento nariai gaus medžiagą apie renginį, kur buvo kalbama apie įvairius pasiūlymus ateičiai iš pradžių. Dabar išklausysime tris trumpas pasisakymų sesijas. Trumpai kalbėkite. Apie pačią ypač sakau. Ir po to galėsime sureaguoti. Po dvi minutės skirsime kiekvienam pasisakymui. Daugų daugiausiai manome, kad ir kitam klausimui pastarnaus šią diskusiją, klausimui, kurį sprendžiame kartu, vystimosi komitetas ir AFET komitetas, mane Linda Kozakova. Pirmiausia kalbės studentė, kuri ypač radikalėjimu ir politiniu ekstremizmu domėsi. Ji Čekijos ambasadoje stažavosi Belgijoje, šiuo metu dirba Europos tyrimų centre. Toliau dar Vasilė Gavela, kuri gavo ir stipendiją e, studijų metu. Yra tyrinėjusi ir žmogaus teisų aspektus, žmonių gabenimą ir Matėjusas van der Juska iš Lenkijos į Vokietiją emigravęs su šeima, dar būdamas vaikas, Taigi jis puikiai savokia, ką reiškia būti emigrantu. Nuo 2009 iki 2015 metų dirbo Vokietijos migracijos departamente ir jaunimo atitinkamoje organizacijoje. ETUK kontekste kreipia dėmesį būtent į jaunuolių migracijos aspektus ir pirmiausia, Matėjus pakalbės pirmu klausimų arba pateiks pirmasias mintis, paskui antra sesija, trečia ir trumpos reakcijos. Dėkui. Pagal mano pasiūlymą visos diplomatinės ES atstovybės turėtų turėti galimybę priimti prašymus iš pabėgėlių. Tai leistų pripažinti pabėgėlio statusą to siekiantiems greičiau. E, tokia paslauga galėtų dalintis visas valstybės narės, nors tuos prašymus priminėtų, tarkime, tik viena ambasada. Tai suteiktų galimybę apsaugoti prieglopščio prašytojus nuo pat pradžios ir suteikti jiems informaciją apie tai, ar jų prašymas tenkinamas ar atmestas. Tai būtų aktualu e, pabėgėlio prašytojams atvykstantiems iš viduržėmio jūros regiono. Jie turėtų iš anksto gauti daugiau informacijos, kokia yra tikimybė, kad prašymas suteikti prieglobstį jiems bus suteiktas. Taip pat turime atsižvelgti į tai, kad e, žmonės gali neturėti galimybės išvykti iš savo šalies, siekti prieglopščio, o ES atstovybės tada suteiktų joms pakankamos informacijos. Tai sumažintų žmonių skaičių, kurie papuola į prekeivių žmonėmis rankas. Tokia panaši sistema veikia JAV ir Kanadoje. Dėkui, puikiai laikotės laiko. Matau, kad kalbėjote tiksliai dvi minutės. Dėkoju už tai. Dabar žodis Andrei Gavryla. Taigi, pirmą išgirsime pasiūlymus, paskui reaguosime juos. Šiandien mano pasiūlymas toksai. ES turi sukurti saugias zonas ir miestus konflikto zonose vietoj dabartinių pabėgėlių stovyklų, kad e, e, pabėgėlių stovyklas būtų paverstos saugiais miestais. ES parama pasiremiant. Ta galėtume atlikti kurdami partnerystės su ES miestais. Tačiau žinoma, e, toks variantas funkcionuotų tik tai, jeigu bus tinkamai bendradarbiaujama karinėje srityje ir užtikrinama, užtikrinamas karinės saugumas. Junktinių tautų 193 valstybių veiksmai jau yra pirmas žingsnis ta kryptimi. Antra, reikia užtikrinti, kad bus skirtos pakankamos ES lėšos e, sveikatos apsaugos infrastruktūrai kurti tuose saugiuose miestuose, vietoj to, kad teiktume teiktume statybinės medžiagas e, namams pasistatyti, e, verčiau e, reikėtų suteikti tiems žmonėms galimybę pasinaudoti įvairiomis paslaugomis be politinio įsikišimo. Žmonės tada galėtų pradėti savo verslą arba galėtų dirbti savo žemės sklypuose. Dėkui e, vystimusi komitete po piet kalbėsime apie Siriją ir konkrečiai apie humanitarnę pagalbą, kaip ji yra naudojama ir taip toliau. Jūsų idėja apie saugius miestus, e, kuri reikalautų geresnio bendarbiavimo tarp ES miestų yra labai svarbi. <clears throat> Taigi, e, šiandieną mes išklausysime tris kartus po tris idėjas, o po to galės pasisakyti Europos e, parlamento nariai. Pone Desarnės dabar. Dėkui, aš e, pritariu pirmajai minčiai. Aišku, ES privalo atverti savo biurus, kad galima būtų susidoroti su prieglopčio prašytojų srautais Turkijoje, Libane, Jordanijoje. E, e, negerai, kad vienintelis būdas tapti prieglopčio prašytojų yra susimokėti prekeiviai žmonėmis ir daryti tai nelegaliai. Visiškai pritariu tam, kas siūloma. Iš tikrųjų, amerikiečiai ir kanadiečiai jau tai yra padarę, tokiu būdu yra priimta daug žmonių. Jie <clears throat> svarsto tokius prašymus e, pasienio valstybėse. Taigi, e, Turkijoje tikriausiai būtų buvę daug geriau tą problemą spręsti anksčiau, dar neprasidedant masiniai migracijai. E devo dire che è sempre apprezzabile la ricerca. Ponas Panceri. Dėkui, sakyčiau, visada labai smagu girdėti naujas idėjas, smagu, kad jas kelia jauni žmonės. Aš paminėsiu gal tik tai keletą sunkumų, kurie būtų susiję su tomis mintimis. E, diplomatinių e, atstovybių panaudojimo mintis yra susijusi su tam tikrais sunkumais. Pavyzdžiui, mums reikėtų sustiprinti ambasadas. E, nebūtų lengva tai padaryti, reiktų pripažinti, kad tada e, Europai tektų priimti ir daugiau pabėgėlių. E, Kanada yra viena šalis, tuo tarpu Europoje mes pasigendame solidarumo tarp valstybių narių dėl pabėgėlių prieimimo. Antra vertus, e, yra keletas migrantų tipų. Kai, kai kuriais atvejais galima panaudoti diplomatinės atstovybės, bet tai prieštarauja minčiai, kurios laikosi kai kurios valstybės narės, kad jos visiškai nenori ekonominė, ekonominės migracijos. Jie galvoja, kad tie žmonės turėtų likti savo namuose. Uh, E, o jeigu kalbame apie žmonės, kurie bėga nuo konfliktų, nuo persekiojimo, čia iškyla e, tam tikras laiko aspektas. E, jie, jie negali pirmiausia eiti į ambasadą, laukti ir tik tai paskui atvykti į Europą. E, jie į tą Europą nori patekti ir turi patekti kuo galima greičiau. <clears throat> Bus taip pat ir problemų su tomis trečiosiomis šalimis, kuriuose ES e, atstovybės veikia. Taigi pati idėja yra nebloga, bet yra ir tam tikrų problemų. <clears throat> Pirmininkė, e, ar Andrėja norėtų sureaguoti į dviejų parlamentarų pasisakymus? Na, man regis, jie daugiau kalbėjo apie Matėjo idėją, bet e, kalbant apie ekonominę migraciją, tai e, atsakas e, čia turėtų būti ilgalaikis ir reikėtų sustelkti ties prevenciją. Dėkui, Matėjus. Ačiū, ponė Sarnės, už tai, kaip pritarėte mūsų idėjai, atsakant ponui Panceri, tai tikrai e, nelengva ES diplomatinėms misijoms primesti tokį uždavinį, bet kaip aš minėjau, labai svarbu, kad visas valstybės narės dalintusi tą užduotimi. E, ir tam be jokios abejonės ambasadose reikės, reikėtų daugiau personalo, jį reikėtų tinkamai apmokyti. E, E, bet e, antra vertus, jeigu eina kalba apie žmonės, kurių poreikiai yra netidėliotini, kaip kad dabar Sirijoje, tai e, jie iš karto turėtų gauti dokumentus ambasadose, kad galėtų iš karto vykti į ES, o nereikėtų jiems neteisėtai brautis Dėkui, e, idėja regės pakankamai praktiška, bet e, politiškai būtų sunku ją gyvendinti dėl nepakankamo valstybių narių bendradarbiavimo. E, mes turime daug jungtinių tautų programų, kurios padeda valstybėms priimti pabėgėlius. Mano pačios rinkiminėje apygardoje yra tokia programa. Eisime dar prie kitų dviejų idėjų ir suteiksiu žodį Lindai Slapakovai. Dėkoju, pirmininkė, matome, kad į Europą milijonai keliauja per viduržėmio jūrą ir migracijos krizė iš tikrųjų yra pirmiausias mūsų iššūkis. Aš siūlyčiau, kad reikia sukurti europinį mechanizmą, kurio tikslas būtų užtikrinti geresnę prieigą prie švietimo ir užimtumo jauniems žmonėms. Jeigu tos problemas nebus sprendžiamas, tai jaunų žmonių požiūris nesikeis, jie neturės kitų alternatyvų, tik vėl ir vėl vykti iš savo šalių, kur jie neturi jokių perspektyvų. Uh, Antra, skirtingos e, jaunimo ir piliečių visuomenės organizacijos turėtų pradėti geriau bendradarbiauti, kovojant su radikalizavimu. E, iš tikrųjų, ekstremizmas ir radikalizavimas daro didžiulį poveikį jaunimui ir prisideda prie nestabilumo ir nesaugumo. Todėl jaunimo bendruomenė ir piliečių visuomenė turėtų daugiau dėmesio skirti toms problemoms spręsti. ES jau yra patirtie šioje srityje, jie galima būtų pasidalinti viduržėme jūros valstybėse. Na ir kitas dalykas yra susijęs su didesniu e, įtraukimu. E, kad galima būtų e, tinkamiau kovoti su smurtu ir integruoti žmonės. Dėkui. Antroji idėja - Andrėja Gavrila. Jeigu laikysimės principą, kad svarbu yra išmokyti žvejoti, o ne pateikti kam nors žuvį, Aš sakyčiau, kad reikėtų labiau panaudoti ES taikos korpuso veikimą. Toks korpusas leistų bendruomenę sukurti, bendruomenėse sukurti e, gebėjimus e, apsirūpinti ir tokiu būdu užkirstų kelią norui migruoti. Reikėtų vietos bendruomenės mokyti praktinių įgūdžių, ar tai būtų žemės ūkio ar žaliosios energetikos srityje. E, yra įmanoma vėjo jėgainę pasigaminti iš sugedusio dviračio. Man pačiai teko skaityti uh, kad Malavija vienas jaunas žmogus, panaudodamas tokias medžiagas, sugebėjo aprūpinti elektrą visą savo kaimą. Tokiu būdu galima būtų užkirsti kelią konfliktams, e, kurti švietimo centrus. ES padengtų pagrindinių poreikių ir kvalifikacijos kelimo kaštus, o e, galtiniai rezultatai turėtų būti labai aiškiai pateikiami, kad įkvėptų tokiam darbui kitus. Ir svarbiausia, ES privalo padėti jaunimui e, pasirinkti prasmingą gyvenimą, o ne beprasme mirti. Tokiu būdu galima užkirsti kelią radikalizavimui ir e, ekstremizmui. Dėkui. Kolegos, jeigu norite sureaguoti į tas e, dvi idėjas susijusias su jaunais žmonėmis, e, prašom pasakyti, mes žinome, kad Afrikoje e, gyventojų skaičiaus augimas e, kelia daug problemų susijusi su užimtumu. Iš tikrųjų yra pavyzdžių, e, kaip e, Afrikoje, e, atskiruose kaimuose, ieškama sprendimų e, savo elektrai pasigaminti, ar norėtų kolegos sureaguoti į tas idėjas. Okay. Eli. Uh, yeah. Being... Ačiū, aš tik norėjau padėkoti už tai, kad atvykote čia pasidalinti savo mintimis, kadangi dalyvau kitame posėdėje, šiek tiek pavėlavau į šį, galbūt jūs jau kalbėjote apie šį klausimą, tačiau noriu dar kartą paklausti, nes Europos parlamente mums kyla sunkumų kadangi jau mažiausiai dviejus metus mes siūlome sprendimą e, pasidalinti tarp valstybių narių naštą šioje srityje. Prieš kelias savaitės lankiausi New York'e, kur vyko aukščiausio lygio susitikimas migrantų ir pabėgėlių tema. Žinoma, mes kalbėjome apie būtinybę pasaulio mastu dėti pastangas šią problemą sprendžiant, nes e, migrantų ir pabėgėlių prieimimas yra pasaulinio masto problema, reikia jai pasaulinio sprendimo, tačiau jeigu jau ES ragina rasti tą pasaulinį sprendimą, pati nesugeba e, savo viduje susitarti, tai e, kokia, koks galėtų būti jos įvaizdis tarptautiniu mastu, nes šiuo metu <clears throat> mes nesugebame arba tik tai nedidelę dalį priglopščio prašymus sugebame išnagrinėti Europos Sąjungoje. Nes Europos parlamento narė beveik kiekvieną savaitę susitinka su savo rinkėjais, su ES piliečiais valstybėse narėse ir mums nelabai lengva paaiškinti jiems, e, kokias skirtingas funkcijas atlieka ir atsakomybę prisijima taryba, komisija ir parlamentas. Tačiau turime stengtis ir toliau priešingų atveju šio klausimo neįspręsime. Ačiū. Ana Gomes. Aš taip pat atsiprašau, kad pavėlavau į šį posėdį, nes dalyvavau kitame. Tačiau e, tai, ką girdėjau pabaigoje, man yra labai priimtina ir svarbu, mes privalome siekti, kad jaunimas taptų demokratijos, e, žmogaus teisų, teisės viršinybės advokatais. O tai reiškia, kad um, būtina reikalauti iš savo vyriausybių, kad jos investuotų į strateginės programas, kurios skirtos ekstremistinių ideologijų skatinančių smurtą užkardimui. Aš nemanau, kad vyriausybė šioje srityje jau yra pakankamai nuveikusios. Prieš metus Europos parlamente rengėme pranešimą apie radikalizmo prevencija ir investicijos šioje srityje reikalingos ir jos nesuveiks, jeigu mes neįtrauksime jaunimo, jaunimo organizacijų, asociacijų veikiančių vietos lygmenių, kad būtent jos taptų svarbiausiais veikėjais kovojančiais su teroristinių grupuočių skatinančių neapykantą ir smurtą ideologiją. Žinoma, Šie veiksmai susiję ir su būtinybė suteikti arba perduoti jaunimo rankas tam tikrus politinius svertus, e, sudaryti jiems ekonominės e, galimybės, e, sukurti darbo vietas, nes mes negalime viena vertus kalbėti apie radikalizmo prevenciją ir kita vertus nieko nedaryti sudarant jaunimui galimybės atsiskleisti, gauti darbą, todėl mes turime atsisakyti tos kvailos taupimo politikos, nes siekdami didesnio saugumo turime skatinti ir socialinę integraciją. Taip pat aš pritarčiau tam, kas buvo anksčiau sakyta dėl pabėgėlių, tai kaip mūsų vyriausybės administruoja migrantų ir pabėgėlių srautus ir tie srautai jų tikrai nesustabdys jokios tvoros ar sienos, nes jų atvyks vis daugiau ir kuo daugiau jų atvyks, tuo Europai reikės kištis į konfliktų sprendimą ir, ir e, apskaitai, kuo labiau mes kovosime žmogaus teisės, tuo daugiau žmonių pas mus atvyks, todėl mums reikia vadovautis bendru požiūriu, tas požiūris turi būti toks, kad turime nukirsti tą aukso gyslą, kurią dabar maitinasi žmonių nelegalus gabentojai, nes jie puikiai žino, kaip administruoti tos pabėgėlius rautus, o mes to nežinome ar e, nemokame, kadangi tokiu būdu mes tik tai skatiname šį nelegalaus žmonių gabenimo verslą. Vienintelis būdas šį procesą sustabdyti, tai yra sudaryti jiems galimybę saugiai ir teisėtai atvykti į Europą ir teikti prieglopšio prašymus. Ir kol mes to nepadarysime, tai tol skatinsime nelegalaus gabenimo verslą. Mums reikia jaunimo, kuris pritartų šią idėją. Aš dabar, kadangi laiko visi mažėja, siūlau dar išklausyti dvi naujas idėjas, o po to galėsime sureaguoti, nes turime baigti savo diskusiją be 15.11. Dabar leisime jaunimo savanorių tarnybos atstovams sureaguoti iš, išgirstus pasiūlymus, nežinau, kad e, Strasbūrė per Europos jaunimo dienas jūs aptarėte atitinkamą programą. Taigi dabar Lindai, žodis, kurį pristatys dar vieną idėją. Ačiū. Iš, ši idėja yra susijusi su paskutiniuoju pasisakymu dėl negalu, nelegalaus žmonių gabenimo. Paskutinių Europolo ataskaitų duomenimis aiškiai galime matyti, remdamiesi šiais duomenimis, kad 90 procentų atkeliančių asmenų naudojasi nelegalių gabentojų paslaugomis, todėl būtent e, <clears throat> teisėsaugos srityje e, reikia čia daug ką nuveikti, kovojant su šią organizuotą nusikalstamumo apraišką. Reikia skatinti, stiprinti bendradarbiavimo platformas, kurios egzistuoja tarp valstybių narių ir atskirų agentūrų, tokių kaip Europolas ir Eurojustas, tačiau atsižvelgiant į didžiulio masto problemą e, kylančią trečiosiose šalise, reikėtų stiprinti bendradarbiavimą tarp Europinių agentūrų, trečiojų šalių ir valstybių narių, kad būtų veiksmingiau kovojama su organizuotų nusikalstamumu, kaip, pavyzdžiui, neseniai pradėjo veikti Europos migrantų centras. Tokių centrų reikėtų <clears throat> steigti ir trečiosiose šalise. Taip pat manau, kad Viduržėmė jūros sąjunga, kuri yra šiuo metu didžiausia daugia šalė platforma bendradarbiavimo su e, pietų viduržėmio jūros šalimis turėtų būti pasinaudojama ir reikia su Balkanų regiono valstybėmis glaudžiau bendradarbiauti. Taip pat būtina sukurti tokį e, naratyvą, pagal kurį migrantai nebūtų suvokiami kaip potencialus nusikalteliai. Mes e, turime ne pristatinėti migrantų kaip potencialių nusikaltelių, nes tokiu būdu yra dar labiau skatinamas priešiškumas jiems ir kyla didesnė grėsmė mūsų saugumui bei atsiranda terpė e, tarpti organizuotam nusikalstamumui vis didesnė. Kitas pasiūlymas. Mes galėtume sukurti duomenų banką, į kurį migrantai galėtų patalpinti savo gyvenimo prašymus ir uh, valstybės narės galėtų e, iš tos e, duomenų bazės pasisemti informacijos ir pažiūrėti, ar <clears throat> migrantų gyvenimo prašymas atitinka įvairias įdarbinimo galimybės toje valstybėje narėje priklausomai nuo profesinės kvalifikacijos gebėjimų, kalbų mokėjimo ir taip toliau. Tokiu būdu e, būtų galima labiau patenkinti poreikius priimančioje šalyje, nes integracija turėtų vykti mm, dvišaliais pagrindais, nebūtinai turėtų būti panašiai vieno eismo gatvė. Taip pat reikėtų užtikrinti didesnį skaidrumą Europos Sąjungoje. Dirbdamas profsąjungose puikiai žinau, kaip sudėtinga patekti šiuo metu į darbo rinką net ir valstybių narių piliečiams, o tarpu migrantai susiduria su didesniais iššūkiais, nes jiems reikia įveikti mm, kalbos mm, kliūtis, taip pat jiems nepakanka pasitikėjimo savimi. Primančios valstybės privalo užtikrinti mm, adekvačius mokymus migrantams tam, kad užtikrintų jiems galimybę sąžiningai konkuruoti darbo rinkoje. Taip pat mūsų darbo rinkoje būtina pripažinti migrantų jau įgytą profesinę kvalifikaciją, nes ir e, aukštos kvalifikacijos migrantai e, šiuo metu negali panaudoti savo įgūdžių ES, nes jų kvalifikacija yra nepripažįstama ir įgyta užsienio. Taigi galbūt tą mano minėtą duomenų banką būtų galima įtraukti arba jį papildyti ir atitinkamų profesinės kvalifikacijos informacinė sistema. Tačiau bet kokiu atveju reikia daugiau investuoti į viešasias paslaugas. Ačiū. Dabar Teresa Jimenez pirmas sureaguos į pastarasios dvi idėjas. Muchísimas gracias, presidenta. Eh, yo creo, bueno, primero decirla. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėjau pasakyti, jog manau, kad šis sustikimas labai svarbus, kai galim aptarti migracijos klausimus ir išklausyti jaunų europiečių idėjas problemų sprendimo atžvilgiu ir manau, kad tai taip pat susijęs su mūsų kaip Europos, kaip Europos Sąjungos ir patikimo partnerio statusu, taip pat tai susiję glaudžiai su terorizmo, ekstremizmo temomis. Ir apskritai galvoju, kad Europa turi įrodyti, jog turi įrodyti ir parodyti jaunuoliams, kad jie tikrai gali šitą pakeisti, šitą nuveikti. Eina kalba apie santykius su trečiosiomis šalimis be abejo, bet taip pat ir apie santykius mūsų visų tarpusavyje. Tik tas ne visada taip akivaizdu. Todėl žinutė jaunuoliams turėtų ir būti ta, jog e, mums nepatinka tai, kad e, mes, ES narės, tarpusavyje nesilaikom visada solidariai. Dažnai Europa minima kaip e, vienas subjektas, kaip vienetas, kuris viską turėtų išspręsti. Tačiau visada reikia galvoti ir apie problemos ištakas ir kreipti čia dėmesį. Imkime žmonių gabenimo pavyzdį, pavyzdžiui. Iš tiesų labai daug tyrimų studijų rodo, kad neturime dar visų reikalingų priemonių, kad pažabotumėm šią praktiką kad žmonių gabenimas ir toliau vyksta taip kaip ir iki šiol. Taigi kol kas problemos priežasčių nesame pašalinę bent jau čia. Bet ir ES viduje mums tarpusavyje trūksta tikrai to solidarumo ir negalime dėl to žengti pirmin. Nematau daugiau norinčių sureaguoti, taigi paskutinės idėjas dabar išklausykime, dabar kita tvarka, pirmiausia, Linda. Man atrodo, kad labai svarbus įsipareigojimų klausimas Europos Sąjungos prisimamų įsipareigojimų, nes kol kas matome, kad visuomet siekiama tik savo interesus patenkinti, ieškoti būtent tokių sprendimų ir tai sukuria labai nekokį įvaizdį ES valstybių narių. Taigi Galvokime apie tai, kad ateityje viskas keisis, bus geriau, bet jeigu vis dar bus sustelkiama tik ties savais interesais, pamirštant e, mums svarbės vertybės ir tokius dalykus kaip ekonominės padėties gerinimas kaiminėse šalise ir kitų problemų sprendimas, tuomet ir santykiai tarp ES valstybių narių tik prastės daug problemų turi ir pietinės ES valstybės esančios prie viduržėme jūros. Taigi, man atrodo, kad viskas yra politinės varos klausimas. Ir Europos parlamentas galėtų užsimti lobizmu būtent tą linkmę, nes kol kas labai trūksta, man atrodo. Ačiū toliau, Andrėja. Norėčiau sureaguoti į ankstesnius pastebėjimus. Iš tiesų, vienybės neužtenka Europos Sąjungai. Ir be abejo normalu, kad nuomonės išsiskiria, bet visgi mūsų šūkis yra suvienyti įvairovėje. Taigi kaip pasiekti tą vienybę? Ir čia vėlgi reiktų kreiptis į jaunimą, raginti labiau susitelkti, susiburti ir stengtis daugiau kalbėti apie mūsų visų skirtumus ir juos išvelgti. Turėtų būti daugiau programų orientuotų jaunimą, nes jeigu įtraukėte įvairius procesus jaunimą, tai žymiai daugiau prasmės įgyja visi tie projektai ir, ir jaunimas daugiau prasmės išvelgia. Tuomet ir gimsta tas entuzijazmas, kai matai, kad idėjos, kurias pristatai, virsta realybę. Iš tiesų, kai trūksta vienybės, tai nėra ir galios. Mes norim, norėtumėm, kad, e, kad būtent tai pasikeistų. Ačiū. Labai džiugu girdėti, kad e, palankiai priimate mūsų idėjas. Mes tikrai manome, kad ES valstybės narės turėtų dirbti iš vien, parodyti savo stiprybę ir per Europos jaunimo renginį mes, jaunuoliai, parodėme, kad norime vieningos Europos, solidarios Europos, kuri leistų e, pasisakyti jaunimui ir kad jaunimas joje būtų iškirstas. E, Ačiū dar prieš suteikiant žodį komisijai. Marėlė Paulius. Suteiksiu dvi minutės. Prašau. Uh, thank you, uh, Mrs. Chair. Taigi komisijai žodis. Deko jau dabar siekia spręsti um, problemų priežastis, jas šalinti aš jau galiu kaip pavyzdžius paminėti iniciatyvas, pavyzdžiui, galinti jaunimą įvairiose šalyse dalyvauti sprendimų, politinių sprendimų prieimimo procese įgyvendiname projektą ir profesinio švietimo srityje analizuojame galimybės pagerinti prieigą prie darbo rinkos ir pašalinti tą netitikimą tarp švietimo programų ir darbo rinkos poreikių. Norime, kad šalise partnerėse būtų geriau pripažįstami mm, išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos sertifikatai, diplomai. Ir aišku, tai nėra dar viskas. Reikia galvoti ir apie kitus dalykus, apie vaikus, pavyzdžiui, kurie taps greičiausiai kita pabėgėlių karta. Ir tikrai daug migrantų nelidimų vaikų sulaukėme atvykstančio Europą. Ir tikrai daug generalinių direktoratų komisijos uh, inirtingai dirba tais klausimais ir siūlo įvairias politikos kryptis formuluoti, kurias galėtų pagelbėti. Norime taip pat ir atitinkamą humanitarnės pagalbos tarnybą turėti, kuri teiktų pagalbą pabėgėliams reikalinga. Ir tai yra tik keli pavyzdžiai parodintys, kad kad tai yra kai kas daroma. Jeigu norite išgirsti plačiau, kreipkite į mus, melai atsakysime. Ačiū, dėkoju visiems svečiams. Matot, kad realybė yra tokia. Institucijos tikrai stengiasi rasti sprendimus, bet valstybės narės tuos sprendimus dažnai blokuoja. Ir yra tikrai nemažų kiplumų kylančių valstybėse narėse, kalbuojant taip pat ir apie visuomenės nuomonę, tik ir jūs galit savo šalyse stengtis prisidėti prie to, kad atsirastų tas visuotinis pritarimas tiems sprendimams ir kad kiekvienu lygmeniu ta veikla vyktų. Taigi, dabar dėkoju visiems ir manau, kolegos, galime tikrai drąsiai paploti jaunuoliams atvykusiems pas mus. And I think it's a good idea that we share in different committees here the different issues. So thank you. Ir džiugu, kad Tai buvo dviejų komitetų jungtinis posėdis, išgirdome įvairių pasisakymų, nuomonių ir su nekantrumu lauksime taip pat ir kitos diskusijos. Galite pasilikti ir čia, mes toliau kalbėsime migracijos klausimais, tai yra 13 darbo tvarkės punktas. Tai yra užsienio reikalų ir devė komiteto kartu rengiamas pranešimas pagal 55 darbo tvarkos taisyklę pabėgėlių ir migrantų srautų, srautų klaus, klausimo sprendimas es išorės veiksmų vaidmuo. Labai greitai išriškėja tai, kad e, ir išorės ir vidaus veiksmai turi dėrėti tarpusavyje ir negali egzistuoti izoliuotai vienas nuo kito. Jau praėjusią savaitę diskutavome dėl. Vyko susitikimas dėl pagalbos Afganistanui, buvo pasirašytas atitinkamas sustarimas ir bus siekiama mobilizuoti daugiau lėšų vystimosi klausimams susijusiems su migracija taip pat e, pranešėjai yra ponia Valenciano ir ponas Dėsdamėra Garcia Konsuegra. Pranešėjai yra čia. Nežinau, nuo ko pradėsime. Pirmiausiai gal nuo ponios Elenos Valenciano ir paskui kolega. Sienta. Dėkuoju, pirmininkė. Kaip jūs ką tik ir paminėjote, Reikia pasakyti, kad pranešimas rengiamas sava iniciatyva. Tai mes jokiais būdais e, nesiūlome keisti ES institucijų struktūrų. Vis tik tai išorės veiksmų svarba pastaruoju metu auga ir todėl buvo svarbu, kad būtent mūsų du komitetai išdėstytų savo požiūrį į šią problemą. Dėkoju kolegai Dijas Demera, kaip visada. Dirbti su juo buvo gera. Pranešimas buvo pakankamai sudėtingas, bet diskusija be jokios abejonės tik praturtėjo dėl to, kad jį rengė du komitetai. Taigi dirbti su kolega buvo gera ir mes sutarėme dėl pagrindinių svarbiausių minčių. E, laiko terminai mus spaudė, taigi mes rengėme du, taip sakant, lygiagrečius pranešimus, e, o paskui rėmėmės pataisomis. E, yra nemenkai techninių problemų, kurios atsispindi pranešime. Susidaro įspūdis, kad ES juda link platesnio migracijos ir žmonių judumo savokos supratimo. Nors čia ir yra nemažai problemų. Iš vienos pusės ES neskuba stabdyti tų srautų, antra vertus yra ir tam tikrų moralinių ir politinių būkštavimų iš Europos politikų pusės, įsiklausant į tai, ką sako Europos piliečiai. Jie sako, kad mes turėtume būti atviresni, kad e, jau daug amžių <clears throat> mūsų civilizacija patiria tam tikrą migracijos poveikį. <clears throat> Kai kurie iš atvykstančių žmonių nusipelno didesnės ar mažesnės apsaugos. Tos apsaugos tipai yra nevienodi, bet niekas negali iš jų atimti teisės e, siekti geresnio gyvenimo ir oraus gyvenimo. Taigi yra tam tikro netitikimo tarp bandymų tinkamai tuos srautus suvaldyti ir antra vertus e, pasiekti, kad tie žmonės laikytųsi ES vertybių. Šia prasme ES išorės veiksmų tarnyba gali daug nuveikti, gerindama padėtį. Kol kas elgiamasi per nelik, per nelik pasyviai, daugiau turėtume sulaukti supratimo ir užuojautos iš politikų pusės, iš ES pusės. Įvairiose srityse dirbama, siekiant spręsti šią problemą prie šaltinio. Kitaip sakant, tose šalise, iš kurių žmonės yra priversti bėgti, kad tie žmonės <clears throat> galėtų ten pasilikti. Tačiau Yra daug nuogastavimų, pavyzdžiui, dėl sustarimų, kurie sudarinėjami su trečiosiamis šalimis. Dažnai šis parlamentas net nežino apie tokius susitarimus. Vyksta kažkokios dėrybos, sudaromi susitarimai, tačiau jie neatitinka Europos parlamento vizijos ir lieka parlamento nekontroliuojami turime daug būkštavimų dėl to, kad vystamojo bendradarbiavimo finansavimas kontroliuojant migrantus rautus gali būti netinkamai panaudojamas. Žinau, kad problema yra sudėtinga, nes per ilgai sėdėjome nieko neveikdami. Ir dabar <clears throat> situacija jau beveik nekontroliuojama. Taigi Didelį rūpestį mums kelia kai kurios priemonės, kurių imamasi ir galvojame, kad Europos parlamentas turėtų atidžiau stebėti tai, kas vyksta. Yra pakankamai daug tarptautinių sustarimų, kurių nėra laikomasi. Ir kartais netikėtai sužinome apie sustarimus, tokius kaip e, su Afganistanu dėl 80 tūkstančių pabėgėlių. Bet nėra aišku, e, kas ir kodėl buvo padaryta. Į kai kurių žmonių situacija neatsižvelgta, neaišku dėl ko. Bet to yra ir atskirų valstybių, kurios e, sudarinėja dvišalius savo susitarimus. Bet žinoma, savo pranešime negalime vien tik neigiamai kalbėti, reikia ir teigiamos dvasios, reikia tam tikrų pagrindinių principų, kuriais galėtų remtis mūsų veiksmai migracijos rytyje. Ir tie principai įrašyti mūsų sutartyse ir atsispindi ES viešojoje nuomonėje. Taigi šio teksto tikslas yra pakeisti tą neigiamą naratyvą migracijos tema į teigiamą kalbėjimą apie tai. Žinoma, viskas daug e, atveju susiveda į finansavimą, kartais jo nepakanka, e, mes e, giriame išorės veiksmų tarnybą Uh, už tai, kad jis tengiasi sukurti tam tikrą migracijos dimenciją išorės politikoje. Tai būti, turi būti strateginė politika atspindinti mūsų vertybės, tai turi būti pasidalėjimas atsakomybės um, ir solidarumo politika. Uh, kalbame taip pat apie uh, legalios migracijos maršrutų atvėrimą E, bendradarbiavimas su trečiosiamis šalimis, remiantis bendrą viziją, o ne vien tik tai ES įstatymų primetimu. Turime padėti kenčiančioms moterims. O mano bendra pranešėjais e, papildys tas mintis. E, mes tik tada, jeigu mūsų išorės veiksmai bus stiprus ir konsoliduoti, galėsime išspręsti žmonių judumo problemą 21 amžiuje. Ponas Dietde Meira. Dėkuoju, ponė pirmininkė, visų pirma jums. O dabar noriu padėkoti kolegijai Elenai Valenčiano, su ja buvo iš tikrųjų gera dirbti, keistis mintimis užsienio politikos srityje. A, Mano paties darbas e, labiau susijęs su vystomojo bendarbiavimo politika. E, išorės veiksmai, vystomasis bendarbiavimas yra glaudžiai susijęti. Taigi šis dvigubas arba bendras pranešimas e, kaip tik ir siekia akcentuoti šitą sąsają. Taigi viena, viena sąsaja remiasi egzistuojančių reglamentavimų, antra mūsų pačių iniciatyva, be kokių nors teisėkuros pasiūlymų, išdėstant filosofinę mūsų poziciją šiuo klausimu. Elena jau pristatė šio dokumento atsiradimo kontekstą. Aš paminėsiu keletą konkretesnių elementų Visų pirma, paminėsiu, kad vakar man e, teko sustikti su pono Enrique Guerrero ir e, Pavo Hautola. Šis sustikimas mane labai praturtino, nes e, išgirdau nemažai būkštavimų, kurie galėtų atsispindėti Elenos ir mano bendrame darbe. Taigi iki 19 dienos aš kviečiu jūs visus teikti savo pakeitimus ar pataisimus. Mūsų pranešime yra keturi skirsniai ir vienas iš jų kalba apie ES principus, reaguojant į judumo keliamus iššūkius. Antrasis susijęs su geresniu tartutinės migracijos valdymu e, pasaulinės atsakomybės kontekste. Trečiasis skirsnis kalba apie ES išorės veiksmus ir e, bendradarbiavimo ir asociacijos sustarimus su trečiosiamis valstybėmis. Na, o ketvirtas skirsnis skirtas ištekliams, kurių reikėtų įgyvendant mūsų siūlomus veiksmus. Pirmiausia, neturime, neturime užmiršti, kad eina kalba apie pasaulinę atsakomybę. Vadinasi, reikia geresnių įsipareigojimų, didesnių įsipareigojimų ir geresnio bendradarbiavimo tarp visų suinteresuotų valstybių. E, rugsėjo 19 dieną jungtinėse tautose apie tai kaip tik ir buvo diskutuojama. Įvyko valstybių vadovų aukščiausio lygio susitame, susitikimas šią temą. E, kovojant su migracijos krize visų pirma pagrindinė gairė turi būti emigruojančių žmonių, žmonių žmogaus teisų gynimas. Visi įstatymai turėtų remtis pirminėmis teisėmis, kurios išdėstytos žmogaus teisų hartijoje. Ypač norime akcentuoti moterų vaidmenį, kai kalbama apie prievartinę migraciją, kalbame apie vaikų, neįgalių, senyvų žmonių problemas. Būtent šios grupės yra neproporcingai pažeidžiamas ir į tai būtina atsižvelgti, kuomet kalbama apie jų padėtį. Kitas aspektas yra migracijos poveikis ekonominiam ir socialiniam vystimuisti. Ir, kaip minėjo mano kolegė, reikia keisti tai, kaip apie migracijos problemą dabar kalbame. Kalbame niūriai, negatyviai, reikia pozityvesnio požiūrio, turime geriau suvokti patį reiškinį. būtina turėti tikrą europinę migracijos politiką, kuri numatytų legalius migracijos būdus. Kol kas neturime nei bendros ben migracijos politikos, reikia labai aiškaus mechanizmo formuojant santykius su trečiosiamis šalimis. E, pranešime mes ir kalbame apie asociacijos sustarimus su trečiosiamis šalimis, bet sėkmė čia priklausys nuo to, ar ES sugebės e, pasiūlyti pakankamai daug paskatų e, mums reikia ilgesnės perspektyvos finansavimo šaltinių. Ypač jeigu tos privatinės migracijos tikrasias priežastis norime išsiaiškinti, užtikrinti taiką, saugumą, stabilumą. E, lygybės pagrindinių paslaugų užtikrinimas, e, geros valdysenos skatinimas, visa tai yra labai svarbus uždaviniai. Pranešime išreiškėme susirūpinimą dėl padėties Sirijoje ir reiškiame mūsų šimtaprocentinę e, šimtaprocentinį e, solidarumą Libanui ir Jordanijai. To šalis e, su savo ribotais resursais tikrai fantastiškai dirba šioje srityje. Taigi, dar kartą ačiū Elenai. Vieni kolegos paprašė žodžio. Pusė dvyliktos turėsime balsuoti dėl Sakarovo premijos kandidatų, taigi prašau kiekvieno iš jūsų nekalbėti ilgiau nei po pusantros minutės. Pirmasis kalbės Enrique Gerero. Ačiū, ponė pirmininkė. Pane Valencijano minėjo, kad e, šis pranešimas rengiamas savo iniciatyvą. <clears throat> O tai reiškia, jis nesugebės pasiekti klaidų, kurios iki šiol buvo padarytos ES politikoje arba sprendimų, kurios e, netinkamai priemė valstybės narės bandydamos suvaldyti pabėgėlių krizę, tačiau šiuo pranešimu parlamentas gali parodyti, kad e, yra nepatenkintas kai, kurių, e, kai kuriais pastarųjų kelių mėnesių ar metų įvykiais ir jų eiga šiame parlamente pabrėžiama tai, e, pranešime pabrėžiama tai, kas, ką parlamentas sakė jau ne kartą, būtent, kad komisijos sprendimai nėra įgyvendinami valstybėse narėse, kad valstybės narės neįgyvendina prisimtų įsipareigojimų per įvairius aukščiausio lygio susitikimus, kuriuose buvo svarstamos pabėgėlių problemos. Jeigu būtų prisimti įsipareigojimai gyvendinti, jeigu migrantai ir pabėgėliai būtų paskirstyti valstybės narėse perkelti, tai mūsų visuomenės būtų juos tinkamiau priėmusios, jais pasirūpinusios įvairios nevyriausybinės pilietinės organizacijos. Taip pat ir jungtinėse tautose ši tema buvo prieš kurį laiką svarstyta. Problema niekur nedingo, ji yra pasaulinio masto, o tai reiškia, kad Tai reiškia, kad viskas iki šios migrantų ir pabėgėlių krizės pasaulyje buvo idealu, kad niekur nevyko ginkluoti konfliktai ar žmonės nekentėjo nuo gaivalinių nelaimių. Todėl aš galiu tik pritarti šiam pranešimui Ir dar kartą pabrėžti, kad e, atsakomybę reikia prisimti pasauliniu mastu, tačiau ES turi prisimti ypatingą šios atsakomybės dalį, nes mes e, esame viena iš didžiausių paramos teikėjų. Laikas baigėsi, apie tai nežinau, kad trumpai galėsime kalbėti, tai galiu tik tai dėjas demėra pasakyti, kad aš pateiksiu kai kurios pakeitimus e, dėl punktų, kuriuos jam jau minėjau. Aš norėčiau, kad bendradarbiavimas su trečiosiamis šalimis vyktų pagal tarptautinės teisės nuostatas ir kad ta teikiama pagalba nebūtų siejama su kokios, kokiamis nors sąlygomis. Šalis Görins. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Aš manau, kad uh, reikėtų bendrai vertinti migrantų srautus, jų mastą, nes e, dabar e, teigiama, kad e, išskyrus ekonominius migrantus 20 procentų visų pabėgėlių migruoja konfliktų regione ir tik 10 procentų regioną palieka, 5 procentai atvyksta į Europą, kiti 5 į Amerikos kontinentą vyksta. Taip pat reikėtų įvertinti ir ES požiūrį į šį reiškinį. Kalbant apie pabėgėlius, visi teigia, kad reikia vadovauti Ženevos konvenciją, o praktiškai ponė Merkel iš tiesų yra vienintelė, kuri tų kriterijų laikosi. Ir mūsų kalbos ir pažadai Ir lieka tik tai žodžių lygyje, nes e, kai kurios šalis iš vis nenori pabėgėlių, kai kurios nori pasirinkti tik tai krikščionis pabėgėlius, taigi čia reikia įvertinti ponios Merkel sažiningumą. Jeigu mes ES e, vystimosi politiką laikome bendruoju gėriu, bandant e, teikti paramą įvairiose sritise, kuriams mes neturime pakankamai finansinių išteklių, tai jeigu toliau taip elgsimės, tai paprasčiausiai tai reikš Europos vystamosios pagalbos politikos pabaigą. Todėl reikėtų e, plėtoti ir atitinkamą biudžetinę vystamosios pagalbos politikos eilutę. <clears throat> E, turėtume galbūt padidinti 0,3 procentais finansavimą visumai pagalbai tam, kad žmonės paprasčiausiai nenorėtų išvykti iš savo regiono. E, taigi reikia galvoti apie ilgalaikę perspektyvą vystamosios pagalbos politikos. Na ir paskutinis pastebėjimas, kalbant apie tuos žmonės, kurie bėga iš savo gyvenamų regionų, nes nemato ten ateities perspektyvų, noriu aiškiai pasakyti, kad e, išduokime daugialaikio, e, daugkartinio atvykimo vizas žmonėms, kurie yra įgyję atitinkamą išsilavinimą, nes jeigu tie žmonės žinos čia, prieš čia atvykdami, kad jie gali bet kada norėdami išvykti atgal, aplankyti savo šalis, tai tikrai nenorės nelegaliai pas mus likti. Panas Lūkė. Ačiū, ponė pirmininkė, aš taip pat norėčiau, kad man būtų skirta šiek tiek daugiau laiko, nes pusantros minutės tokiam saviam pranešimui yra tikrai per mažai. Buvau nusivylęs skaitydamas šį pranešimą, nes manau, kad uh, Jame yra įtrauktos tik tai geros valios deklaracijos, <clears throat> kurioms, žinoma, mes visi, mes visi pritarėme, tačiau tai yra tik tai mūsų siekiai, o tikrovės sąlygos, kuriomis mes turime veikti, iš tiesų yra nutylimos, nustumiamos į antrą planą. <clears throat> ir bandoma sukurti, parašyti naują naratyvą, kalbant apie pabėgėlių įvaizdį šiuo pranešimu, nes rimta problema, su kuria susidurėme klausydamėsi savo rinkėjų, yra ta, kad jiems susidaro įspūdis, kad tokių teigiamų naratyvų problemos paprasčiausiai yra slepiamos arba bandoma jas nuslėpti. Taip ir šio pranešimu bandoma sudaryti įspūdį, kad galima nuveikti daug daugiau, neleidžia mūsų riboti ištekliai, kalbėdami apie pabėgėlių administravimą, srautų valdymą turime suvokti ir pripažinti, kad tas administravimas apriepia taip pat ir prieglopšio prašymų atmetimą pranešime, apie tai nekalbama, ten sudaroma įspūdis, kad visus galima priimti bet kokiu metu ir teikiančius prieglopšio prašymus dėl bet kokios priežasties. Tai netitinka tikrovės. Administravimas, srautų valdymas reiškia, kad kai kurios prašymus reikia priimti, kitus atmesti, taip pat reikia užtikrinti sienų apsaugą ir <clears throat> pabėgėlių atitinkamą atranką, tačiau pranešime apie tai nekalbam. Manau, kad į šį pranešimą reikia įtraukti nuostatą apie tai, kad vis, <clears throat> vystamosios pagalbos politika yra svarbi, tačiau jos finansavimas yra tik tai lašas jūroje ir mūsų problemų neišspręsiu tai, kad e, migrant, migracijos ir pabėgėlių problemų sprendimas turi būti priimamas viso pasaulio mastu, tai aš pasigendu šiame pranešime e, valstybių paminėjimo ir būtinybės užtikrinti juose atitinkamas sąlygas, e, pagal kurias būtų galima, arba kurias užtikrinus būtų galima tinkamai humaniškai priimti pabėgėlius. Taip pat reikia atitinkamai pranešime paminėti ir e, įvairius sudėtingus faktorius, e, kurie yra susiję, probleminis faktorius, kurie susiję su pabėgėliu prieimimu. Žinoma, kad šis pranešimas yra svarbus, tačiau mūsų laukia Sakarovo premija, tik negalima labai ištesti diskusijos, ponia Albijol dabar, žaliųjų atstovė. Ačiū. Pritariu daugumai ponios Valencijano teiginių, įskaitant ir e, tuos, e, kurios ponas Dijas Demėra minėjo, dėja, daugumą šių minčių ir nuostatų pranešime neatsispindi. Pranešime sutelktas dėmesys ne į pačius tinkamiausius dalykus. Pirmiausiai, nekalbam apie būtinybę pripažinti žmonė, žmogaus teisę migruoti. Nekalbama apie tai, kad migracija pradeda, padeda išvengti išnaudojimo, tačiau apie tai pranešime nekalbama, kalbama tik tai apie atitinkamus susitarimus, sienų stiprinimą arba susitarimus tokius kaip su Turkija ir Afganistanu. Tai yra gėdinga, kuomet pranešime bandoma susijęti tarpusavyje migraciją ir saugumą, tai e, migrantus bandoma paversti nusikalteliais. Sustiprinus išorės sienų apsaugą problema tik taps dar sudėtingesnė. Be to, pranešime siūloma pasitelkti NATO karinius laivus tam, kad būtų galima geriau suvaldyti migrantų srautus, tačiau nieko, nieto, ne, nieko nekalbama apie migracijos ir pabėgėlių atvykimo į ES priežastis, gaivalinės nelaimės apie būtinybę stiprinti finansavimą visomajam bendradarbiavimui, kai tuo tarpu Ispanijoje jis 70 procentų buvo sumažintas. Pranešime išreiškiama parama readmisijos susitarimams tam, kad būtų galima visus migrantus, kurių nenorima priimti, kuo greičiau išsiųsti atgal. Po to, kai buvo pasirašytas valetoje atitinkamas susitarimas, vis daugiau dėmesio skiriama saugumo ir teisės saugos paėgų stiprinimui tose šalise, kurios negerbė žmogaus teisų, tačiau tai taip pat šiame pranešime neminima. Jame taip pat nekalbama apie tai, ką būtina paminėti, tai yra numatyti galimybę legaliai atvykti į Europą, gerbti žmogaus teisės, teikti humanitarinę pagalbą ir visus kitus aspektus, kurie turi būti įtraukti. Here. And looking at the time, it's not going to be possible to let everybody... Kolegos, tikrai jau negalėsim leisti pasisakyti visiems, nes ir pirmininkas Brokas jau vėl grįžo į salę, turime tęsti, spręsti per kitus klausimus. Ir aišku, ne visi turėjot galimybę pasisakyti, tai mes tikriausiai tada galėsim gal pratesti kitur. Nes 11.30 čia turi būtinai vykti balsavimas. Tai dabar tiek, kiek minučių liko, išnaudokime, o paskui ponas Brokas gal dar ras progą suteikti jums žodį kokiu kitu metu. Tai kol kas dar žaliųjų frakcija nepasisakė, čia du šešėliniai pranešiai. Pone Lochpylė ir pone Autalė, nežinau, kuri kalbės. Ar kiekvienai po minutę? Taigi, ponė Loch, pylė, o paskui, kaip sakiau, pratesim diskusiją kitu metu. Ačiū. Iš tiesų, norėčiau kalbėti apie turinį pranešimą plačiau, bet tada apsiribosiu tik kritikos aspektais. Dėl to, kas susijęs su trečiosiamis šalimis. Šį pranešimą iš tikrųjų dar ir kitose kontekstuose tekstuose minime ir čia yra dubliavimuose momento, aš bent jau išvelgčiau pradžioje tie, kas suminėta visi pavadinimai. Ir kam tada lygiai grečiai rengti tokį panašų pranešimą, kaip tada elgtis su, su sulomais pakeitimais dėl konfliktų prevencijos, mediacijos ir migracijos priežasčių reiktų tas problemas geriau spręsti, tas yra pasakyta, bet apie kartumo procesą nieko nematau. O tai yra svarbus kelias, svarbi iniciatyva ES pradėta su Sudano vyriausybė, kai siekiama užkirsti kelią migracijai tiesiog iš anksto, nesudaryti sąlygų šalyje, kurios lemtų migrantų judėjimą. Taigi, ačiū kolegos, dabar tikrai prašau visų atleisti. Žinau, kad visos frakcijos turi šešėlinius pranešėjus e, savo, netgi po du, ir tikrai ne visiems galėjome suteikti žodį, matyt, reikėtų virš valandos diskutuoti, norint visiems leisti pasisakyti, taigi atsiprašau visų, nebesuteiksiu daugiau žodžio. Nežinau, ar patys pranešėjai gal po minutę dar norėtų kalbėti ir išorės veiksmų tarnybos atstovas. Bet, bet tikrai 11.30 turi prasidėti balsavimas dėl Sakharovo premijos. Taigi. Insistir en la idea que transmite la presidenta de que podemos darle más tiempo a la discusión. Aš tik pabrėšiu tą, ką minėjote jūs, ponė pirmininkė, reikėtų skirti daugiau laiko diskusijoms. Ir be abejo, peržiūrėsime frakcijų teikiamus pakeitimus, siūlymus. Tema ir tekstas sudėtingi. Uh, bet dėja taip jau yra, negali visko įtraukti, ne apie viską galima kalbėti, ne viską suminėti, bet ką galėsime, būtinai padarysime. Ačiū. Aš irgi tą patį iš esmės norėjau pasakyti, kaip ir Elena. Atsižvelgsime į šios dienos pasisakymus Kolegos, galbūt baigėme diskusijas čia šioje salės pusėje. Dabar pranešėjas dar kalba. Agustin, prašom. Taip, ponia Autala žino, kaip labai patiko man jos idėjos. O mintis dėl kartumo proceso juk atspindėti yra 14 punkte. Kolegos, labai apgalėstauju, kad negalėjo visi pasisakyti. Gal dabar numatykime datą teikti pasiūlymus dėl pakeitimų iki 18 spalio ir, ir kaip nors dar padiskutuosime apie viską iki balsavimo. Dar vyks bendras komiteto susitikimas, aptarsime pakeitimus ir tada jau bus aiškesnis vaizdas. Taigi spalio 18 diena, vidurdienis, tai kitos, dienos, kitos savaitės antradienis, iki kada galite teikti pakeitimus. O dabar vėl pirmininkaus ponas Brokas ir visų prašau susėsti, o visi čia salės šone. Prašom laikytis ramiai. Bet gal panas Brokas galės pašaukti garsiau negu aš ant jūsų. Uh, Taip, iš tiesų čia matyti uh, du pranešėjai rengia didžiulę koaliciją Ispanijai. Ir dabar, turiu pasakyti, mūsų posėdis jau bus uždaras. Visų prašau palikti salę, kurių čia neturėtų būti. Darykite tą kiek įmanoma greičiau. Ir prašau baigti diskusijas čia. Pasakykite jiems kas nors. Kas čia per Ja, das muss der Frau nehmen, mit der muss ich gleich reden. Mit, mit dieser Frau müssen wir reden, mit, mit, Frau Bergmann. Mit, ja.